du pranešimus. Kompetitingos Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad ponas Ilijanos Kulioglių keičia poną Džordžios Katrokalios. 2015 m. sausio 27 dieną įsigalioja šis pakeitimas pagal atitinkamą Europos parlamento narių rinkimų, rinkimo taisyklių straipsnį. Ir ponas Kaliuglių nuo 2015 metų sausio 27 dienos oficialiai pradeda eiti šias pareigas. Mes eh, sveikiname naują kolegą. Aišku, dar turėsime patikrinti jo